Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von gestern. Labas rytas. Grįžtame prie darbo. Pradėsime ne, nuo devintojo darbo tarkės klausimo, 2013 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Kviečiu visus pasiruošti balsavimo korteles, įdėkite balsavimo mašiną, kad galėtume važiuoti, ar viskas veikia. Turime visą eilę pranešimų, dėl kurių balsuosime. Pranešėjo dar nėra, bet jau laukiam 10 minučių ir manau, kad laukimo jau gana. Ah, hi. Yeah. The question is, that's a, no. Is the rapporteur, does the rapporteur want the floor? Ar pranešėjas nori pasisakyti, ponė Černetskė, ar kalbėsite? Richardai, ar kalbėsite? Ar norėtumėt pasisakyti? Ponas. Ačiū pirmininkė. Viskas aišku, be komentarų. Na, nežinau, ar teisingai viską supratau, sako pirmininkė, bet suprantu, kad galim pradėti balsuoti. Taigi balsuokime. Balsuojame dėl sprendimo, sako pirmininkė. Ar turim balsuoti dėl šito dar iškeliamas klausimas? Tad balsuojame dėl rezoliucijos siūlymo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmasis pakeitimas 18 dalis, sako pirmininkė. Pakankamai daug sumaišties. Wir stimmen ab über, über die. Balsuojame. Dėl rezoliucijos siūlymo, dėl viso siūlymo. Kur Atsisakoma suteikti biudžeto patvirtinimą. Kas už rezoliuciją? Prieš? Turime balsuoti elektroniniu būdu, nes tai yra galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai, sako pirmininkė. Genau. Okay, dann. Okay. Ja. Die Abstimmung ist beendet. Baigiame balsuoti. 26 kolegos balsavo už, 2 prieš, viso 28 balsavusieji. Kitaip tariant, tarybai biudžeto vykdymas nėra patvirtinamas. Plenarinėme posėdėje dėl to bus diskutuojama ir taip pat tai klausimus nagrinėjimas biudžeto kontrolės komitete. Kitas kolegos Černetski pranešimas dabar. Taip, turim balsuoti taip pat, ne tik dėl sprendimo, bet ir rezoliucijos siūlymo. Balsuojame dėl rezoliucijos, e, dėl biudžeto vykdymo patvirtimo taryboje. Aš nebalsuoju, kadangi EPP frakcijos kolegų vienu balsuojančiu yra per daug. Baigiame balsuoti. 27 balsavo už, vienas kolega prieš. Balsavimo dėl rezoliucijos. Dėkoju. Balsavome dėl tarybos dabar. Man tie dokumentai nėra labai aišku, sako pirmininkė. Balsavimo sąrašas nėra visai aiškus. Balsuojama iš karto dėl viso dokumento ir sakyčiau, kad sekretoriatas turėtų peržiūrėti savo užrašus, kadangi ne viskas čia išdėstyta labai aiškiai. Pats pateikimas nėra aiškus. Dabar Europos inovacijos ir technologijos institutas. Ponas Černetskis ir mūsų pranešėjas, ar jis norėtų pasisakyti? Pone pirmininkė, diskusija vyko, manau viską išsiaiškinau ir viskas yra pakankamai aišku. Gut, dann kommen wir zum äh, Änderungsantrag 1. Dafür Taigi pakeitimas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas to būdu atkrenta. Galime balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigiam balsuoti. 22 kolegos balsavo už, 6 prieš, 1 susilaikė. Tuo būdu patvirtinta. Balsuojame dėl trečio keitimo kas už. Tiksliau elektroniniu būdu vyksta balsavimas. Baigėme balsuoti. 22 kolegos balsavo už, 6 uh, e, prieš vieną susilaikė. Dėkoju. Dabar rezoliucijos siūlymas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Tai štai, dabar galime balsuoti dėl viso rezoliucijos teksto elektroniniu būdu. Balsuokime. Apsimungas kišlosim. Baigėme balsuoti. 25 kolegos balsavo už, 4 prieš patvirtintą. Sveikiname pranešėją. Ir jam turbūt džiugu, kad šis darbas pasibaigė. Artemis. Uh, e, Įterptosios kompiuterinės sistemos ponas e, Černetski pasisakyti regisi nenori. Tuo būdu Galėsime balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mes sulaukia vieno pakeitimo, kas už jį, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl viso sprendimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. vykdymas yra patvirtintas. Balsuosime dėl antro pakeitimo rezoliucijų siūlyme, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos siūlymo. Balsuokime, kolegos. Baigiame. Balsuoja vienu socialistu per daug. Baigėme balsuoti. 24 kolegos balsavo už 5 prieš. Dabar balsuojame dėl sąskaitų užbaigimo. Baigėme balsuoti. 23 kolegos balsavo už, 6 prieš, niekas nesusilaikė. Tiek būtų dėl Artemis. Dabar dėl Enijak balsuojame. Ponas Černetski yra toliau mūsų pranešėjas, ar jis norėtų kalbėti. Tvarko, jeigu nenori pasisakyti, balsuosime. Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo turime vieną pakeitimą, kas už tą pirmąjį pakeitimą, kas prieš atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento teksto. Balsuojame. Baigiame. 29 kolegos balsavo, 22 už, 6 prieš, 1 susilaikė, biudžeto vykdymas yra patvirtintas. Dabar dėl sąskaitų uždarimo balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Turime e, dėl rezoliucijų siūlymų vieną pakeitimą, kas už, kas prie, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl rezoliucijos siūlymo. Pradedame balsavimą. Baigėme. Patvirtinta 25 balsavus už 4 prieš. Dabar balsuosime dėl nuomonės, kur vėl pranešės Ričardas Černetski. Es vaidmuo jungtinėse tautose, kaip geriau pasiekti es užsienio politikos tikslų. Tai labai svarbi nuomonė ir norėčiau paklausti, ar pranešėjas nori pasisakyti. Well, no. Val, kaip ir paprastai, ne, nenoriu pasisakyti, sako ponas Černetski. Na, tuo būdu sutaupome šiek tiek laiko, sako pirmininkė. Pirmas pakeitimas atsimtas, kas už antrą prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ar dėl ketvirto, nuo, nuo ketvirto iki trylikto galima balsuoti dėl visų kartų? Ne? Tad tęsėme. Ketvirtasis, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl septinto tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigėme balsuoti. 16 už 9 prieš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 prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė tikrinamės dėl antrosios dalies. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Tai štai, dabar galime balsuoti dėl viso nuomonės teksto. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 26 kolegos balsavo už, 2 prieš, to būdu patvirtinta. Puikus rezultatas, dar kartą sveikiname pana pranešėją. Dabar pagal darbo tvarkę. Turime balsuoti dėl 2016 finansinių metų bendro biudžeto. Aš pati esu autorė, šio pranešimo pasisakyti nenorime. Pasisakyti mes, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas. Iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Ar galime pasitikrinti antrosios dalies, man atrodo, jį patvirtinta, bet pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas. Dėl pirmosios dalies balsuome kas už. Prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas už. Dėl pirmosios dalies už. Prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso nuomonės teksto, kas balsuojame elektroniniu būdu. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta 26 kaimų balsavus už, vienam prieš ir vienam susilaikius. Džiaugiuosi, sako pirmininkė, galiu pasveikinti pati save. Tai štai, tuo būdu baigiame balsavimą. Ir dabar periname prie 15 darbo atvarkės klausimo. Kolegos, kurie nori dabar išeiti iš salės, turėtų tai padaryti labai tyliai ir ačiū jiems už tai. Ja, wir machen weiter. Genau. Nach der Discharge ist vor der Discharge. Wir, ja. Prašau kolegų išeiti ir pasikalbėti už salės. Kągi, dabar eigime prie 15 darbo tvarkės punkto. Ir čia kalbėsime apie bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dabar norėčiau pakviesti NVI, ITER ir KEF, ar angliškai IMI, ITER, FCH, bendrųjų įmonių direktorius Džiaugiamės, kad šių įmonių, bendrų įmonių atstovai yra čia ir mano įprastinis klausimas jums, kas norėtų pradėti. Siūlau pradėti nuo įmi. Ačiū gerbėmiai už galimybę šiandien dalyvauti čia ir informuoti biudžeto komitetą um, apie E, tolesnius veiksmus, kurių ėmėmės po 13 biudžeto patvirtinimo procedūros ir 14, diskusijų dėl 14 biudžeto. Aš esu įmi generalinis direktorius ir šiandien yra penktoji mano darbo diena. E, anksčiau aš e, dirbau vienoje iš privačiai finansuojamų mokslinių tyrimų organizacijų Esu dirbęs Kanadoje ir Airijoje ir turiu nemažai patirties viešųjų lėšų valdymo srityje. Aš esu pats airis, taigi man malonu e, būti Europoje. IMI yra viešoji privačioji partnerystė e, sukurta per Europos komisiją, kuri buvo įsteigta taikyti inovacijas medicinos srityje jinai jau pateikė savo veiklos rezultatus, jau gali juos parodyti. E, mes e, dirbame srityse tokiuose kaip e, antimikrobinis atsparumas, kova su vėžiu ir kitomis lygomis. Įmi paremta labai inovatyvių finansavimo modelių, kuris buvo nustatytas teisėkuros institucijų. ES lėšus yra teikiamos privatiems partneriams, universitetams, ligoninėms, MVI, ligonių organizacijoms ir taip toliau. Ir pramonės atstovams, kurie negauna ES lėšų, bet kurie teikia personalą ir kitus išteklius. Ir taip pat pasitelkiami konsorciumai, kurie yra finansuojami e, per e, kropščius atrankos e, procesus. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai ir auditorumams už tai, kad padeda užtikrinti tvarų įmi finansų valdymą. Per pirmasis savo darbo dienas aš iš tikrųjų galiu įvertinti, ar galiu pamatyti, kad įmi labai rimtai žiūri į komisijos rekomendacijas ir mes pasiekėme nemažai e, pažangos e, įgyvendindami rekomendacijas Klaidų lygis, mm, kalbant apie įmi finansavimo gavėjus, e, įnašai, e, kitos lėšos, visa informacija apie tai yra mūsų parengtose dokumentuose. Pirmiausia, ekspost auditas gavėjų. Mes darome nemažą pažangą šioje srityje. Mes turime užtikrinti pusiausvyrą tarp reikiamos mm, kontrolės ir turime tuo pačiu metu išvengti pernelik didelės naštos e, lėšų gavėjams, e, pacientams ir kitoms suinteresuotams šalims. E, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų įmonės partnerės negauna jokių ES lėšų. Sėkmingai įvykdyta audito programa imtasi tolesnių veiksmų ir mes tikimės nemažai mm, rekomendacijų gyvendinti iki 15 metų pabaigos. 14 mums pavyko užbaigti 59 procentus visų audito procedūrų Ir mm, iki mm, šių metų rūpjūčio buvo užbaigta 70 procentų visų audito mm, procedūrų. Kalbėsiu apie klaidų lygį, taip pat nustatytą audito metu. Bendras klaidų lygis sumažėjo bendrų pastangų dėka ir dabar matome, kad jis toliau nuolat mažėja ir 2014 klaidų lygis buvo mažesnis nei 2 procentai. Mm, trečia, kalbant apie įnašus natūrą, tam tikrų įmonių šie įnašai yra kruopšiai kontroliuojami. Buvo atlikta ekspost peržiūra specializuotų įmonių, taip pat buvo atliktas Europos komisijos vidaus audito tarnybų auditas ir buvo atliktos keturios peržiūros 2014-aisiais. Dar septynios peržiūros buvo pradėtos 15-aisiais metais ir dabar mes jau labai E, aiškę viziją turime ir aiškiai patikrinti yra 88,7 procentai visų e, įnašų natūra. Taip pat e, mes turime informaciją apie įnašų natūrą sudėti pagal įmonės. Iš tikrųjų, šie įnašai natūra iš įvairių įmonių yra labai svarbus mums ir mm, mes esame parengę informaciją detalę apie šios įnašus. 59 procentai šių įnašų yra iš konsorciumo konsorciume dirbančių įmonių, kurios teikia mums specializuotas žinias ir tokiu būdu patenkina mums mūsų labai svarbius poreikius. Taigi tai yra labai svarbus šios viešosios ir mm, privačios partnerystės komponentas. Ir dar noriu patikinti komitetą, kad Europos komisijos vaidmuo yra labai svarbus IMI taryba yra sprendimus priimantis organas, kuri sudaro, mm, kuriame dirba penki komisijos nariai. Mūsų darbo planas, IMI darbo planas yra parengtas vadovaujantis strateginė darbo tvarkė, kuri parengta konsultuojantis su valstybėmis narėmis, nepriklausomais mokslininkais, pacientų ir pramonės grupių atstovais. Mm, IMI 2 mokslinio tyrimų darbo tvarkė buvo patvirtinta 14 metais ir mm, ją Ji sudaryta remiantis pasaulio priekybos organizacijos 13 metų ataskaitą šioje srityje. Mm, ir iš tikrųjų Europos komisija E, duoda savo patvirtinimą, kalbant apie visus svarbiausius klausimus, tokius kaip metinio veiksmų plano e, tvirtinimą, svarbiausių projektų įgyvendinimą ir panašiai. Mes, aišku, turime užtikrinti, kad e, mūsų pasirinktos temos būtų aktualios pramoniai ir pramonė pati pasiūlo temas, kurios yra įtrauktos į strateginę darbo tvarkę ir tada mūsų taryba tas temas tvirtina. IMI yra sėkminga iniciatyva, teikianti konkrečius rezultatus mokslinių tyrimų sveikatos e, srityje. Mes e, esame įsipareigoję užtikrinti tvarų finansų valdymą ir e, tai yra vienas didžiausių prioritetų mano paties darbe. Aš manau, kad mes sėkmingai bendradarbiausime per artimiausius mėnesius ir tobulinsime tvarų finansų valdymą ima į finansų valdymą. Aš um, mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu aš ne, negalėsiu jas atsakyti, nes, kaip sakiau, šiandien yra tik penktoji mano darbo diena, tai aš vėliau pateiksiu jums e, reikiamus atsakymus. Ačiū. Ačiū. Manau, kad e, kaip ir neišgirdau iš jūsų nieko naujo. Mm, pasakėte tai, ką mes jau žinome, bet e, kas mums aktualiausia, tai būtų e, sunkumai ir problemos susijęs su 14 metų biudžetu. Čia komitete mes turime tam tikrų abejonių ir nugastavimų dėl IMI biudžeto. Mm, mums yra aktualūs audito klausimai e, yra specifinių klausimų, kurie mus domina. Ir, na, aš asmeniškai neišgirdau atsakymų į tuos klausimus, kurie mums svarbiausia. Panas Marnesko. Ačiū pirmininkė. Naujas direktorius šios bendrosios įmonės. Tai galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl mm, ką tik išklausytas mūsų pranešimas tikrai mm, galbūt netitiko mūsų lūkesčių. Mano pastaba būtų, ar klausimas apie ekspost auditą. Kokios apimties auditas buvo atliktas nacionalinių grupių? Kokios sumos viešųjų lėšų buvo patikrintos? Ir dar dėl e, darbo principų, kas apsprendžia mokslinių tyrimų temas ir kokia procedūra yra tvirtinama, kokia, kokioje srityje yra teikiami kvietimai teikti paraiškas. Jūs kalbėjote apie įnašus natūrą. Taip, aišku, jie svarbus, bet kokios finansinės lėšos yra svarbios, bet mano klausimas būtų, kokia procedūra yra taikoma vertinant finansinius įnašus. atliekama socialinės ir ekonominės naudos analizė. Ar yra taikomi tokios analizės principai? Ir galbūt paaiškintumėte, kokia yra padėti susijusi su intelektinės nuosavybės teisėmis. Kaip yra su tais produktais, kurie yra galutinis jūsų mokslinių tyrimų rezultatas. Mes kalbame apie 50 procentų viešųjų lėšų. Po mokslinių tyrimų pagaminamas kažkoks produktas, taip suprantu, medicinos pramonėje paprastai didelę dalį kainos sudaro intelektinės nuosavybės kaina, Bet mes kalbame čia apie tokį modelį, kai 50 procentų yra viešųjų lėšų. Taigi, kokios būtų procedūros šio požiūrio? Direktorių žodis. Atsakysiu pirmiausia apie audito procentus. Iš tikrųjų, buvo atlikta Atliktas auditas, bendra suma audituotų lėšų yra 607,7 e, milijono eurų. Tai yra 70 procentų visos sumos, kaip aš ir sakiau savo įžanginėme pasisakymė. Ir ta audituotų lėšų dalis tik didės, nes kai kurios audito procedūros dar tebesitėse, nėra baigtos. Ir aš e, tikiuosi, kad e, atsakiau aiškiai šį klausimą. Dėl to, kaip yra pasirenkamos mokslinio tyrimų temos ir kaip yra sudaromos mokslininkų grupės, temas ir sritis atrenka į valdybą, kurioje, kaip sakiau, dirba penki komisijos nariai ir penki e, FPI įmonių e, nariai. Taigi sprendimų prieimimo procesas vyksta tarybos ar į valdybos e, lygmenių. Aišku, sritis ir temas siūlo įvairios grupės, bet įme į valdybą priima galutinį sprendimą. Dėl to, kaip e, yra priimami sprendimai ir vykdomi moksliniai e, tyrimai, Mes vadovaujamės teisėkros institucijų nustatytomis procedūromis ir taikome atitinkamas procedūras skirtas atrinkti mokslininkų komandas, priimant šios sprendimus dalyvauja nepriklausomi ekspertai atitinkamuose srityse, kuriuose atliekami moksliniai tyrimai. Yra du etapai šio proceso. Pirmajame etape pramonės partneriai, mm, FP partneriai nėra visiškai įtraukti. Ir tik po šio pirmojo etapo kai yra sudaromas įmonių konsorciumas, įtraukiami farmacijos pramonės atstovai. Koks buvo kitas klausimas? Socioekonominis poveikis. Tai yra labai svarbi tema ir man tai yra labai svarbus prioritetas. Mes šiuo metu kaip tik sudarome nepriklausomą grupę, kuri atliks pirmą nepriklausomą socioekonominio poveikio analizę. Tiesą sakant, e, tik vienas projektas e, buvo baigtas, po kurio e, parengta galutinė ataskaita šio požiūriu, nes, aišku, projekto įgyvendinimas trunka keturis metus ir po to baigiamoji fazė trunka dar vienerius metus. Taigi po projekto per artimiausius šešis mėnesius bus parengta socioekonominio poveikio studija intelektinės nusavybės teisės. Mūsų politika labai, mūsų taisyklės labai aiškios šiuo požiūriu ir taikomos visiems partneriams. Taikomomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad e, būtų garantuotas vaistų kūrimo veik, sklandumas ar veiksmingumas. Mums labai svarbu išnaudoti intelektinę nuosavybę ir galiausiai sukurti tokius produktus, kurie reikalingi pacientams. Taigi mes nenorime, kad būtų jokių kliučių šioje srityje, nenorime, kad intelektinės nuosavybės teisės liktų mm, neišnaudotos. Mes norime kuo intensyviau naudoti inovacijas. Ir galiausiai produktų kaina. Teisėkuros institucijos um, nustatė darbo veiklos procedūras įmai, bet kainodara e, nėra įtraukta į mūsų mm, kompetencijos sritį. Mm, iš tikrųjų, tai yra valstybių narių kompetencijos sritis, taigi mums sunku tiesiogiai įtakoti kainodarą, ar mums patiems sunku vertinti, kaip e, kokia gali būti galutinio produkto kaina tuo metu, kai mes atliekame mokslinius tyrimus. Ačiū, pan Morisku, už užduotus klausimus ir vėlgi džiaugsiuos galėdamas atsakyti į tolesnius jūsų klausimus. Dėkoju. Toliau ponas Šernieckis, kitas kalbėtojas. Sorry, uh... Atsiprašau. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti jūs naujose pareigose ir laikau kumščius, kad jums ir jūsų komandai pasisektų. Dėkoju už labai gerą medžiagą, kurią <clears throat> atsiuntėte prieš šį posėdį. Turiu du klausimus. Gavome dokumentus, kuriuose matosi, kad yra padaryta pažangos, jūs pateikėte paaiškinimų, bet norėčiau, kad smulkiai paaiškintumėt, pažangą, turiu galvoje ekspost audito programą ir norėčiau, kad pristatytumėt dabartinę situaciją, tai yra įsipareigojimų ir mokėjimų srityje. Dėkoju. Žodis jums, gerbiamas direktoriau. Nelabai uh, tiksliai supratau, ką dar konkretaus turėčiau šiandien jums pateikti apie ekspost audito procedūrą. Ta audita e, vykdo nepriklausomos audito firmos, remdamosi tais įprastais ekspost audito principais. Per tą audito procesą yra nustatomos klaidos, žmogiškos klaidos, tai nėra sukčiavimas, tiesiog nustatomos klaidos, paskirstant lėšas, e, klaidos, jei tokių yra, e, kai kalbame apie išlaidų tinkamumą pagal mūsų gairias. Taigi, jei tokių klaidų yra, tai susidaro tam tikras klaidų lygis ir dabar jisai jau siekia mažiau negu 2 procentus. Ir jisai mažėja. Turime išsamius procedūrų aprašus, galime jums pateikti, jeigu to norėsite. O tikiuosi, kad šios informacijos, kurią pateikėme, pakanka. O antrasis klausimas Nelabai supratau, mm, ko jūs klausėte. Ar tai susijęs su biudžeto įvykdymu? Kaip mm, planuojamas biudžeto įvykdymas? O gal galėtų gerbiamas prelegentas pakartoti savo antrąjį klausimą? Taip. Dabartinė situaciją, turiu galvoje įsipareigojimus ir mokėjimus veikloje. Įsipareigojimus ir mokėjimus, kiek tai susijęs su jūsų veikla. 2013 metam mokėjimų asignavimai siekia 97,5 procentų, o įsipareigojimo asignavimai 99,5 procentai. Taigi mes laikomės savo įsipareigojimų pagal numatytą biudžetą, o 14 metam įsipareigojimų asignavimai irgi yra 99 procentai. Taigi mes atitinkame tuos darbo planus. E, pagal strateginę tyrimų darbo tvarkę. Dėkoju už pateiktą informaciją. Tikiuosi susitiksime ir ateityje ir čia tikrai negrasinu jums, linkiu jum kuo didžiausios sėkmės. Mes esame e, ne vieną IMI e direktorių priėmė savo komitete ir tikimės, kad direktorių kaita nebebus tokia dažna, kaip buvo anksčiau. IMI e svarbi mm, organizacija ir tikiuosi, kad dirbsite e, sklandžiai. Dabar ITER atstovui noriu suteikti žodį. Dėkui, ponė pirmininkė. E, dėkoju gerbiamas ponė Marinesku gerbiamą Šenevskį, gerbiamą ponę Gresler, gerbiami komiteto nariai. Noriu padėkoti Jums už galimybę šiandien būti Jūsų komitete. Aš esu Barabaski, projektų vadovas platesnės, e, platesniem e, e, projektam ir vadovauju Fusion for Energy departamentui, kurio tikslas yra gauti e, įnašų natūrą tiem platesniem projektam, kurie vyksta Japonijoje <clears throat> kartu su Japonijos kolegomis ir taip pat e, projektui, kuris e, vykdomas Kadarašė, Prancūzijos pietuose. Tai tam projektui e, va, vadovauja ITER tarptautinė organizacija ir ta Fusion for Energy yra tik tai to uh, didelio projekto uh, dalis. Tie <clears throat> indėliai, um, tie įnašai vyksta, tų įnašų rinkimas vyksta visai neblogai, o dabar mes susidūrėme sprendžiame e, problemas. ITRE bus e, tas pats didžiausias pasaulyje fusion eksperimentas ir tikimės e, galėsia kontroliuoti tokias reakcijas. Ir čia yra septynios agentūros, Fusion for Energy, viena tik iš tų agentūrų. ir tai yra precedento neturinti, neturintis projektas, bet aišku kyla nemažų problemų. E, praeitie sprendimai buvo priimami lietai, e, keitėsi projekto specifikacijos ir aišku, kad tas visa brangiai kainavo. Nuo šių metų vasario ICRE, ICER tarptautinės organizacijos vadovybė pasikeitė, daktaras Bernard Bigo, e, naujas generalinis direktorius, naujovišką mąstymą <clears throat> įvedė į vadovybę ir vasarį e, naują veiklą patvirtino mm, valdyba, e, siekdama spartesnės veiklos tiek Adarašė, tiek mm, kitose sritise. Tai reiškia, e, kad norima dirbti sparčiau, greičiau, kad e, valdyba galėtų sparčiau priimti sprendimus ir juos vykdyti. Taip pat buvo nuspręsta turėti rezervinį fondą, kad tie, kas uh, nori keisti uh, planus, dizainą, už tai ir mokėtų. Ir naujasis generalinis direktorius <clears throat> siekia veikti sparčiau. Fusion for Energy savo ruoštų irgi gerina savo darbą. Fusion for Energy e, aštuonis metus buvo audituojama audito rūmų ir niekad nekilo abejonių dėl sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Per praėjusius keletą mėnesių, rengdami su daktaru Bigo naują valdymo planą, įsteigėme centrinę sistemą, kuri vertina sutarčių kaštus, taip pat turime projektų valdymo padalinį ir glaudžiai dirbėme su daktaru Bigo, rengdami naują realistinį darbų grafiką, e, kuris bus e, lapkričio pabaigoje pateiktas ITER valdybai. Gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai, noriu pasakyti, kad Fusion for Energy tikrai siekia, kad ITER projektas būtų sėkmingas. Neturiu jokios burtų lasdelės, bet manome, kad nauja vadovybė Kadarašė leis mums e, pagerinti darbą ir mūsų planai taps realybė. Esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Dėkoju. Manau, kad klausimų bus nemažai, sako pirmininkė žodis ponui Marinesku. Dėkui, turėčiau du klausimus. Kokia, koks dabar yra mm, procedūrinis etapas nominuojant naują Fusion for Energy vykdomą į direktorių? Ir noriu paklausti, kodėl anksčiau tos procedūros trūko, trūko taip ilgai. Ponas Bigo, labai svarbu, kad pristatytų veiksmų planą, įter veiksmų planą, nes dabar mes nieko nežinom. Nieko nežinom, kas planuojama ateityje. Mums reikia ne tik valdymo plano, bet ir veiksmų plano. Taigi noriu paklausti, kokie, kas, kokie darbai bus vykdomi ir kiek tai kainuos ateityje. Dėkoju. Pirmasis klausimas. Aš negaliu jo atsakyti vykdomojo direktoriaus paskirimo procedūra uh, Fusion for Energy uh, padaliniui. Už ją atsakinga komisija, taigi komisija tą gali atsakyti. O valdymo planas, pono Bernard Bigo valdymo planas, kuris yra pakankamai konkretus dokumentas analizuojantis projekto e, problemas, buvo ITER tarybai pristatytas vasarį. Mes esame pasirengę jum šį valdymo planą pateikti ir galime e, pateikti ir išsamius techninius duomenys susijusius su šiuo projektu, bet svarbiausia yra, kaip iš viso to sudarysime naują darbų grafiką ir e, e, sieksime, kad visos mūsų agentūros, tos septynios vietinės agentūros dalyvautų šio projekto įgyvendinime. Darbai per praėjusius mėnesius vyksta visai neblogai. Kita ITER, kitas ITER valdybos posėdis vyks lapkritį ir ponas Bigo pristatys naują projekto darbų grafiką ITER tarybai. O dabar nežinau, ar komisija galbūt galėtų atsakyti į pirmąjį klausimą. Tai e, žodį komisijai suteiksim šiek tiek vėliau, sako pirmininkė, o dabar dar e, parlamento narių klausimai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir uh, neturime čia svarstyti paties projekto technologijų. Mes turime žiūrėti, ar tinkamai e, ir veiksmingai naudojamos europinės lėšos. Taigi turime sustelkti į šią sritį, kaip biudžeto kontrolės komitetas. Turime taip pat e, sekti Europos audito rūmų pateikiamas ataskaitas. 14 metų audito rūmo ataskaita ITER buvo labai kritiška. Ir kol kas iš tos bendros įmonės ITER direktoriaus konkrečių atsakymų į tą audito rūmo ataskaitą negavome kovo mėnesį mūsų komitetas didelę balsų daugumą balsavo, kad reikia nukelti ITER biudžeto tvirtinimą, nes e, vėluoja projektas, yra papildomi kaštai, netinkamai valdoma bendra įmonė, bet galiausia plenarinė sesija nusprendė patvirtinti ITER biudžetą biudžetą. Bet mums reiktų šiek tiek informacijos iš direktoriaus, norėtume žinoti, kokia buvo pradinė numatyta projektinė biudžeto kaina, biudžeto kaštai ir kokie jie dabar, nes stebime tų kaštų augimą. Taigi norime žinoti, ar tie išaugę kaštai buvo nuspėjami ar ne. Taip pat norime žinoti projekto įgyvendinimo e, planuojamą grafiką, planuojamą laiką. Ir norime paklausti taip pat dėl darbuotojų darbo tvarkos e, reglamento įgyvendinimo, nes audito rūmai irgi pateikė savo pastabose šią pastabą. Pone Dlabajova, aš irgi norėčiau paklausti, ar primtos taisyklės įgyvendinančios darbuotojų darbo tvarkos reglamentą. Aš lankiausi ITER rūpjūti, aš ko gero vėliausia iš mūsų komiteto lankiausi ITER 14 rūpjūčio tas buvo. Galite įsivaizduoti, rūpjūtį Prancūzijai visi atostogauja, bet mane labai gerai priėmė. Sustikau ir su ITER, ir su Fusion for Energy atstovais ir sustikau iš tiesų žmonės, kurie labai uh, pasiryžę dirbti, uh, kurie labai rimtai žiūri į auditorumų ataskaitą ir į parlamento poziciją, bet jaučiasi, kad nesusišnekame, kad trūksta susišnekėjimo. Jei vyksta vasarį ar kovą įter kažkokie rimti pakeitimai, tai mes kaip Europos komitetas Europos parlamento komitetas negauname apie tai jokios informacijos. Aš tą informaciją gavau tik todėl, kad asmeniškai nuvykau į Kadarašą, taigi tai tikrai nėra e, gerai, aš kritiškai žiūriu į tokį jūsų elgesį ir tikrai labai norėčiau paprašyti, kad jūs e, mum teiktume daugiau informacijos, o šis projektas labai įdomus, aš džiaugiuosi, kad buvau Tokamako objekte ir, ir džiaugiuosi, kad buvau ten, kur po 20 metų bus naudojamasi atominė energija. Ir iš tiesų dėkoju už visą tai, ką man pavyko pamatyti ir noriu paprašyti, kad daugiau informacijos patiktumėt Europos parlamento nariams tai jūsų atostogos buvo visai neblogos. Aš pati irgi noriu mm, pateikti keletą klausimų. Sako pirmininkė, 2013 metais 55 procentai visų sutarčių vėlavo, 2014 metais 40 procentų sutarčių vėlavo, tai e, kokias išvadas jūs padarėte? Be to, sudarant kiekvieną sutartį turėtų būti atsižvelgta į rizikos analizę. Norėčiau paklausti taip pat apie jūsų sustarimą su Ispanija, priimančia šalimi ir dabar numatytų lėšų, ar jum užteks ar ne, ar ir jas planuojate viršyti. Dėkui. Dėkoju gerbiamai Džiablavai, kad lankėtės Kadarašę. Mums buvo garbėjus matyti, kviečiu ir kitus komiteto narius. Mes daugelis esame inžinieriai, dėl to nesame labai geri komunikacijos specialistai. Suprantame, kad mums labai svarbu mm, teikti jums visą reikalingą informaciją. Šis projektas yra eksperimentinis, taip pat eksperimentinis ir informavimo srityje ir mes mokomės dirbdami. Uh, Tai yra labai didelis tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja pusė pasaulio gyventojų. Taigi iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad e, tai nėra taip lengva. Mes susidurėme su įvairiais iššūkiais. Europiečiai visi yra e, vienodi, bet neužmirškime, kad šiame statybos procese tai dirbame ir su japonais, su kiniečiais ir su kitais gerbiama pirmininkė Greslė, jūs minėjote, kad sutartis vėluodavo, sutarčių gyvendinimas vėluodavo. Planai buvo parengti prieš penkerius metus, darant prielaidą mm, dėl darbų efektyvumo, bet tas efektyvumas nebuvo toks, kokio buvo tikimasi. Ir dabar mes turime gerinti ir spartą, ir efektyvumą, ir greičiau vykdyti viešuosius pirkimus, nes viskas veikia kaip didelis mechanizmas. Mes tikėjomės tam tikro to mechanizmo veikimo greičio, bet to greičio nepasiekėme ir dėl to jautėsi vėlavimas. O dabar mes norime nusistatyti realistinį darbų grafiką. E, turime turėti realistinius tikslus, įsipareigojimus ir pagerinti savo efektyvumą įgyvendinant kontraktus. Čia mes nekalbame apie pirkimą, čia mes kalbame apie labai specialių techninių komponentų mm, gaminimą kai kurių iš jų niekas anksčiau nėra gaminęs. Taigi mokomės, mokomės tiek laiko prasme ir, kaip jau minėjau, su Bernardu Bigo rengiamas darbų grafikas. Galėčiau jau m, mm, tam tikras preliminarias datas pateikti, bet to nedarysiu. Ta galėsim padaryti lapkritį, kai teiksime informaciją ITER tarybai lapkritį. Mes kasmet teikiame ataskaitą ministrų tarybai, kurioje yra numatyti darbų grafikai ir jų kaštai, nes tai yra svarbu tiem, kas priima sprendimus. Ministrų taryba nustatė mum biudžeto limitą iki 20 metų ir mes to limito neplanuojame viršyti. Bet e, jei projektas e, sulėtėja, jei darbai lėtėja, e, stoja, tai aišku, kad tas kainuoja, bet apie tą informaciją irgi pateiksime, bet tikimės, kad to sulėtėjimo iki 20 metų nebus. Šį projektą stebi daugelis pasaulio šalių vyriausybių, labai daug tikisi iš to projekto. Mes stengiamės, um, kiek galime, o kalbant e, tas, apie tas įgyvendinimo taisyklės dėl darbuotojų darbo tvarkos reglamento įgyvendinimo, tai vidaus e, struktūros tas e, taisyklės lapkritį planuoja e, patvirtinti. Taip mes Ispanijoje turime patalpas. Ir žinau, kad praėjusiais metais dėl tų patalpų kilo susirūpinimas. Bet dabar mes jau gavome pasiūlymą iš Ispanijos vyriausybės dėl nuolatinių patalpų, nes tos patalpos kuriuose esame, nėra nuolatinės. Dalis mūsų darbuotojų turi e, keliauti į Kadarašą, kad glaudžiau bendradarbiautų mm, su projekto komanda. Taigi mūsų poreikiai sumažėjo, gavome dabar pasiūlymą iš Ispanijos vyriausybės ir spalio mėnesį manau, kad šitas patalpų klausimas bus išspręstas. E, valdyba vykdo diskusijas. Dėkui. Dėkui. Galima ir su inžinieriais bendrauti. Tikrai mm, nemanau, kad e, čia bus problemų. Dabar suteiksiu žodį komisijai, kad komisija atsakytų į pono Marineskų klausimą. Ir galbūt komisija dar. Uh, į kitus klausimus atsakys e, komisijos atstovė valdyba, governing board, 6 spalio susitiks su komisijos pasiūlytais trim kandidatais ir bus priimtas galutinis sprendimas ir tikimės, kad naujasis e, direktorius jau galės dirbti arba gruodį, arba vėliausiai sausį. Dar pranešėjui suteiksiu žodį, ne? Niekas daugiau nenori pasisakyti apie ITER. Tai dabar einam e, toliau. FCH. Pone pirmininkė, ponai ir deputatai. Man labai malonu čia atstovauti e, mano įmonį Bertin Kovernar. Mano vardas ir pavardė, esu bendros tos įmonės direktorius, inžinierius pagal išsilavinimą. Pirmiausia, leiskite padėkoti už tai, kad suteikite biudžeto patvirtinimą kovo mėnesį diskusijų metu e, mūsų įmoniai. Balandį plenarnė sesija tą rezultatą patvirtino. Visą tai rodo, kad pati komanda dirbo glaudžiai ir taip pat glaudžiai bendradarbiavo su auditorumais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Europa turi e, ambicingų tikslų iki 50 metų sumažinti CO2 iš metalų kiekį, mums reikia energetinės nepriklausomto, mums reikia pasižiūrėti į tai, kad auga žmonių skaičius, kad auga, kad vystosi ekonomika ir mums būtina dirbti tai, kad galėtume taip, kad spręstume šias problemas. Ir energetikos įmonių planas turi būti aiškus, energetikos gamybą reikia pasirinkti tokius metodus, kad gamyba būtų tyli, švari ir nebrangi galėtume kalbėti apie technologijų detalės, bet jeigu bus tokių klausimų, tai atsakysiu, bet pats jas leistis labai nenorėčiau. E, energetikos vektoriai e, - elektra, e, gamtinės dujos ir nafta. Visa tai yra mūsų šaltiniai, kuriuos turime tinkamai panaudoti. Turime sutelkti visų suinteresuotų pusių pastangas. Turi bendradarbiauti Europos komisija, viešoji administracija, Europos pramonės įmonės ir mokslininkų bendruomenė. Būtent tokius dalykus mes ir stengiamės dabar įgyvendinti. Mes kalbame viešai ir privačią partnerystę, Europos mokslo tyrimo įmonės ir, ir bando įgyvendinti būtent tuos tikslus rengiamus technologinės priemonės, kad jūs galėtų kuo greičiau patekti į rinką, kad taptų naudojamos, kai dėl mūsų įgaliojimų mes, kaip jau sakiau, laikomės horizonto 2020 iškeltų tikslų, mes norime paremti e, techno, e, mokslinius tyrimus ir technologijų vystimus į projektus, 55 turime projektus, 1266 individualis dalyvius turime savo projektuose, 50 naudos gavėjų, 31 procentas e, iš tų mokslinių centrų dalyvauja mūsų darbe, taip pat dalyvauja daug privačių kompanijų, pramonės įmonių 27 procentai iš jų yra mažos ir dutinės įmonės. Tai e, rodo, kad mūsų sektorius auga tvarkingai, daug įtraukiama mažų ir vidutinių įmonių, ir jos gali pasinaudoti e, teikiamą projektų naudą. Svarbu, svarbių rezultatų, kurio buvo pasiekta, mes atlikome studiją 2012-2013 metais ir ten yra nurodyta, kas vyksta atskirose įmonėse, kokią naudą teikia gyvenimas programos ir technologijos. Tuo laikotarpiu išaugo apyvarta apie 10 procentų vidutiniškai, kalbant apie visas tas dalyvaujančias įmonės. E, išlaidos mokslo tyrimus išaugo 8 procentais per metus ir 6 procentais išaugo taip pat tų produktų patekimas į rinką. Kitaip tariant, turime rodiklius, kurie rodo, kaip pramonė auga ir kaip mūsų projektai yra įgyvendinami. Dar svarbiau yra augantis užimtumas, sukūrėma daugiau darbo vietų, 6 e, procentai tiek siekėt, 6 procentų siekė tas e, užimtumo augimas. E, elektros ar naftos pramonėje auga šis skaičius, tačiau, kaip jau sakiau, kad tas augimas yra metis, yra svarbu, 60 procentų išaugo įvairių susijusių projektų įgyvendinimas. Leiskite taip pat paminėti keletą klausimų, kurių, kurie buvo užduoti šiek tiek anksčiau. Aš kalbu pirmiausia apie tinkamą viešųjų lėšų naudojimą. Mes turime turėti biudžetą, turime būti tikri, kad dirbame pagal taisyklės ir kad biudžetas tinkamai gyvendinimas. Norėčiau pradėti nuo darbų grafiką. Jį tvirtina valdyba, e, mokslo tyrimo įmonės, E, direktoriaus siūlymų, tai taip pat tvirtina ir komisija. E, mes manome, kad įmonės geriausiai žino, kaip technologijos turi būti panaudotos ir kaip vyksta įvairūs ciklai susiję su naujos kartos priemonių kūrimu, gaminimu, jos geriausiai žino, kokios yra rinkos silpnos ir stiprios pusės. Dar vienas aspektas, kur reikalingas e, privati ir viešoji partnerystė yra lėšų skirimo vieta. Tai yra šiek tiek skirtingas požiūris negu išdėstyta horizonte 2020. Ten jau buvo kalbama apie tam tikrą indėlį viešojo sektoriaus e, ir, ir, ir taip pat privačių partnerių, kai buvo numatyta, jog privatus partneris turi finansuoti bent nedidelę dalį vienų ar kitų įgyvenamų projektų. Dabar 430 milijonų e, eurų siekia tas privačių įmonių. Horizontas 2020 schemoje buvo numatyta, kad kasmet, kai būna patvirtinta metinė darbo programa, pramonės įmonės pateikia savo investicijų planus, kurias atliks e, artimiausiais metais. Taigi turime 16 metų darbo programą Ir tuomet e, įmonės pateiks savo investicijų planus, kurios bus susijusios labiau su technologijomis. Sausi ir kova jos pateiks ataskaitas apie tai, kas buvo įgyvendinta. E, jos kova, e, tos, tos, tos ataskaitos bus tvirtinamos. Taigi, E, taip pat turime nepamiršti ir klaidų procento, kaip aš jau sakiau, dažnai tai yra susijęs su žmogiškuoju faktoriumi. Tiesiog žmonėms nutinka padaryti klaidų. Jeigu jas padarote klaidas ir jas ištaisote, tai reiškia klaidų nebelieka. Mes jau bandom laikytis tokios filosofijos. Tai yra visos kontrolės sistemos dalis. Tai, tai ne, kontrolės sistema vyksta e, visą laiką. Mes nesirinkame vien tik ekspost kontrolės. Norėčiau pateikti keletą skaičių Ir 2014 mm, metais klaidų procentas siekia 1,14 procentus. Ir norėčiau pasakyti, kad visoms veikloms mes ištaitėme tas klaidas ir, ir dėl to man tas procentas dar per didelis. 14 metais 235 milijonus eurų išleidome tais metais ir panaudojome didžiulę dalį mūsų biudžeto visiškai tinkamai. Buvo e, tie projektai pasitarnavo ne tik individualiems naudos gavėjams, bet taip pat atnešė naudos ir visiems tų projektų dalyviams. Kai dėl socialinės gaunamos naudos, aš jau sakiau, kokia ji yra pramonės įmonėms, tačiau dar čia tebelieka daug kas nuveikti. E, kalbėjau apie dujas, elektros pramonę ir naftos sektorių, turime čia dirbančias įmonės įtikinti, kad energetikos strateginiai planai gali pavykti tada, kai viskas veikia nuosekliai ir glaudžiai, kai siekiama tos sinergijos. Kai dėl IP. Čia taikomas yra konsorciumo susitarimas ir naudojamasi būtent tuo susitarimu, kurio šaknis slypi horizonte 2020, kai dėl mokėjimų įsipareigojimų. E, jie buvo vykdyti šimtų procentų, jeigu yra tokių projektų, kurie nepavyko ar ne, ne, arba kurie vyko ne taip, kaip buvo suplanuota, tie projektai buvo paprasčiausiai stabdomi. Ir aš manau, kad visa tai yra e, ES mokesčių mokėtojų labui. Mes nesame labdaros organizacija, Mes, jeigu matome, kad projektas nevyksta taip, kaip norime, mes tiesiog jo atsisakome. Dar kartą noriu padėkoti už galimybę pasisakyti. Jeigu turite klausimų, atsakysiu dabar, o jeigu į kuriuos nors negalėsiu atsakyti, atsakysiu vėliau raštu. Ačiū. Vielen Dank. Das Wort bekommt äh, der Berichterstatter Marinescu. Dėkoju. Ponas Marinescu turi galimybę pasisakyti, o paskui ponas Černetski. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu vieną klausimą. Jeigu KEV ar FCH įmonė pereis į antrąjį tą etapą. Aš norėčiau sužinoti, kaip yra su ataskaita, su biudžeto patvirtinimu už 2014 metus. Birželį buvo patvirtintas biudžeto vykdymas už 2014 metus. Ar mums reikia žengti pranešimą kokį nors e, dėl FCH ar KEF. Aš manau, kad jūs esate nepriklausoma struktūra, Europos komisija taip pat veikia nepriklausomai, bet man atrodo, kad ko gero būtų reikalingas, e, būtų reikalinga ataskaita apie jūsų įmonės veiklą, būtent už šį keturių metų laikotarpį. Atsakymas, dėkoju už klausimą. Mes turime gerą įprotį. Ir čia Europos komisijos vartų be abejo neatsakinėsiu, atsakys komisijos atstovai. Tiesiog aš norėčiau pasakyti, kad mes esame įpratę. Kasmet paskelbėme savo veiklos ataskaitą. Mes lyginame nuveiktus darbus su ankstesniais metais ir turime taip vadinamasis programų peržiūros dienas, jos vyksta lapkritį, kai visi projektai yra peržiūrimi ir Tuomet e, aiškinamasi, kokį etapą pasiekia katras projektas, kaip jie yra įgyvendinami, mes rengiame bukletus, jų yra ir iš praeitų metų. Ir po lapkritį, mėnesį, lapkritį vykstančio įvertinimo taip pat bus parengta naujos informacijos šią temą. Dėkui. Aš taip pat užsirašiau kalbėtojų sąrašą. Bendros įmonės, kurios remiasi E, privačia ir viešaja partnerystė yra sunkiai kontroliuojamos struktūros biudžeto kontrolės komitetui. Mes tengiamės užpildyti pas, per pastarosius tuos du metus mūsų informacijos trūkumą. Jūsų nuomonė, tokio paudžio struktūros kokią teikia pridėtinę vertę? Norėčiau, kad pasiremtumėt savo patirtimą, ar jūs manote, kad būtų galima kažką organizuoti uh, aiškiau, konkrečiau, arčiau įmonių, toliau nuo įmonių, ar jūs turite bendrą to, to, tokių dalykų viziją. Dėkoju. Ačiū Jums už klausimą. Vis, paprastai darbas vyksta bendrai. Projektai yra bendri. Ir mes manome, ir manau, kad kolegos su tuo sutiks, Mes manome, kad mums reikia turėti patikimą, aiškę, tvirtą platformą susijusiu su kiekvienomis technologijomis. Visa Europa, pabrėžiu, visa Europa gali susitikti ir diskutuoti, kokios technologijos yra teikiančios vilčių, kur reikėtų investuoti ir mes galime visi susitarti dėl bendros veiklos ir atlikti bendrai. Ir manau, kad kai kurių technologijų tiesiog nebūtų, jeigu nebūtų mūsų struktūros. Tad ta platforma ir tos sinergijos sukūrimas yra svarbiausi dalykai. Manau, kad europiniams projektams tai yra ypač svarbu. Jie turi būti visą apimantis Europoje. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Atsakymas labai konkretus ir naudingas. Mes nuolat kalbam apie didesnį skaidrumą. Mes norėčiau jūsų paklausti, ar jūs manote, kad mes panikuojam per daug dėl to skaidrumo? E, atsakymas. Na taip, komunikacijos kanalai ko gero turi būti pagerinti. Mums džiugu, kad galime čia atvykti ir paaiškinti, e, kas ir kaip, kad galime atsakyti užduotus klausimus. Mes norime sukurti patikimą ir aišku kelią, e, kaip turi būti dirbama. Aš manau, kad tiek daug kontrolės sistemų yra tiesiog komunikacijos trūkumo klausimas. Turime išaiškintis kiekvienu atveju, kokie yra mūsų tikslai, ką pavyko pasiekti, kokį etapą e, esame įgyvendinę ir kur dar reikia eiti. Džiaugiuosi, kad pavyksta rasti tuos veiksmus, kurių kartu bendrai galim imtis. Gruodį mes planuojame veiklą, kartu su Europos parlamentu vyks inovacijos dienos ir mes atvyksime čia ir aiškinsime, kiek naudingos gali būti tokios įmonės kaip mūsų. Bus ir mokslo bendruomenės atstovų, ir įmonių atstovų, ir, ir akademinio pasaulio atstovų. Tad džiugu tikrai susitikti tokiai diskusijai, išteiškinti, kaip galima dirbti dar geriau. Dėkui. Vielen Dank, dann äh, freuen wir uns und schauen schon mal. Dėkoju, sako pirmininkė. Džiaugiamės. Jūs išklausę. E, iš tikrųjų, abipusė informacija yra labai svarbu. Ačiū už keitimąsi nuomonėmis. Baigsime nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Kalbėjome apie 2013-2014 metus ir biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pirmiausia, mus domino suprantama pasikeitimas nuomonėmis tam, kad nebeliktų susirūpinimo dėl kai kurių spragų, dėl skaidrumo trūkumo, dėl kontrolės mechanizmo. Pastarųjų metų patirtis buvo lemiama, labai svarbi. Dėl to mums taip pat yra svarbu, kad jūs reaguotumėte į tai, ką veikiame mes, kad neliktų tų didesnių ar mažesnių galimų katastrofų. Jeigu galima išvengti, tai yra puiku. Dėkoju, kad atvykote ir be abejo susitiksime kitais metais, kai kalbėsime apie biudžeto vykdymo patvirtinimą 2014 metų. Kalbėsime apie faktus, apie skaičius ir daug ką kito. Ačiū. Baigėme nagrinėti šį klausimą, o dabar periname prie 16 darbo tarkės klausimo. Ir čia pirmiausia turime pasitikrinti, ar atvyko žmonės, kurių mums reikia šiam e, klausimui aptarti. Jens Geijer yra pranešėjas Tai ir dabar turėtų susitikti AFET komiteto nariai ir mūsų komiteto nariai. Tai yra pakankamai komplikuota situacija, tad trumpa pertraukėlė, kad įsitikintume, ar AFET kolegos jau atvyko. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und begrüßen. Tęskime posėdį. Norėčiau pasisveikinti su užsienio reikalų komiteto pirmininku ponu Broku ir AFET komiteto nariais, kurie prisijungė prie mūsų. Ir dabar išklausysime mm, Europos audito rūmų specialią ataskaitą dėl ES policijos misijos Afganistane. Džiaugiuosi, kad mes surengėme šį bendrą posėdį su užsienio reikalų komitetu. Tai yra pats atviriausias komitetas, e, kalbant apie bendradarbiavimą. Taip pat e, noriu pasisveikinti su ponu Vesperku iš Europos auditorumų. Žodis jums. Ačiū, mm, džiaugiuosi galėdama šiandien pristatyti specialiąją ataskaitą mm, dėl ES policijos misijos Afganistane audit, audito. 2007 birželio mėnesį buvo pradėta EUPOL misija, kuria buvo siekiama paremti Afganistano vyriausybę, kuriant nepriklausomas Afganistano policijos, civilinės policijos pajėgas. Nuo 7 gegužės iki 2014 gruodžio Eupolo misijos misijai buvo iš viso skirta apie 400 milijonų eurų. Ar Eupol misija buvo sėkminga? Vertinant misijos sėkmę, svarbu atsižvelgti į sudėtingą kontekstą, kuriame misija buvo vykdoma. Mes Pirmiausia, su audito grupe vykome į Kabulą tam, kad galėtume įvertinti tas sudėtingas aplinkybės, kuriomis e, dirba Eupolo misija. Mes labai atidžiai išnagrinėjome misijos planą, operatyvinę paramą, koordinavimo veiksmus su suinteresuotomis šalimis, taip pat valstybėmis narėmis ir galiausiai vertiname rezultatus bei pasiektų rezultatų tvarumą. Galiausiai, galvojant, kad 2016 pabaigoje UPOL misija jau turėtų pasibaigti, mes galvojame apie misijos laipsniškai užbaigimo procesą. Savo audite mes e, daugiausia dėmesio e, skiriame tvariam finansų valdymui ir aš norėčiau akcentuoti kai kurias su to susijusias išvadas pateikiamas mūsų ataskaitoje. Apskritai, mm, auditorumų ataskaitoje sakoma, kad EUPOL iš dalies įvykdė savo įgaliojimus ir aš noriu pateikti keletą argumentų, kuriais pareinama ši išvada. Iš tikrųjų, misijos pradžia pati jau buvo nelabai paprasta, buvo su logistika, personalu, koordinavimu susijusių problemų ir sunku iš tikrųjų buvo įsteigti misiją Afganistane. Tačiau ilgainiui misijai pavyko įveikti daugelį sunkumų ir šiandien galime konstatuoti, kad jai pavyko prisidėti prie Afganistano policijos reformos. Koordinavimo klausimai. EUPOL nepavyko e, koordinuoti ar suvienyti visų ES pastangų vis dėlto ši misija pasitelkė taptautinį bendradarbiavimą, kuris patobulėjo per misijos laikotarpį. Kalbant apie planavimą, audite sakoma, kad planavimas taip pat patobulėjo ilgainiui, tačiau e, nebuvo vienodų ir aiškių bendros e, saugumo ir gynybos politikos gairių. Kas buvo, ko buvo pasiekta, kalbant apie trys e, veiklos linijas. Kalbant apie dvi iš trijų veiksmų kryptis, galime konstatuoti, kad e, misijai pavyko pasiekti pažangos ir mes pažiūrėjome į konkrečius rezultatus. Ir nustatėme, kad mokymo srityje Eupolo misija buvo sėkmingiausia. Taip pat mentoringo srityje taip pat buvo pasiekta nemažai pažangos. Ir rezultatams poveikį darė įvairūs išorės faktoriai, kaip mes nustatėme. E, suprantame, kad rezultatų tvarumas daug priklauso nuo to, ar Afganistano mm, institucijos dabar sugebės mm, tos rezultatus išlaikyti. Savo ataskaitoje mes pateikėme keletą rekomendacijų. Kaip matote, tas rekomendacijos yra susijusios ne vien su EUPOL misija, kurią mes auditavome, bet gali būti pritaikytos ir kitoms BSGP misijoms. Savo ataskaitoje sakome, kad EUPOLS išorės veiksmų tarnyba e, turi užtikrinti ateityje, kad misijoms būtų teikiama, e, teikiami reikiami ištekliai, kad e, misijos galėtų įgyvendinti iki galo savo įgaliojimus. Misijoms reikalinga visokiojopa parama, kad jos būtų sėkmingos. Svarbus yra pasirengimo misijai etapas. Mes rekomenduojame, kad šalies veiksmų tarnyba ir Europos komisija parengtų paramos funkcijas, kurios prisidėtų prie m, mm, greito misijų įsteigimo ir sėkmingo įgyvendinimo ir pateikėme siūlomas priemonės, kurios padėtų šio tikslo pasiekti. Kad būtų padidintas veiklos veiksmingumas, mes teikiame labai svarbes, labai praktiškas rekomendacijas. Pavyzdžiui, Mes patys matėme, koks yra sėkmingas mokymus rengiančio personalo mokymas. Tokios iniciatyvos turi būti toliau remiamas. Visiems aišku, kad Afganistane tolesni šios misijos išsaugojimo veiksmai, rezultatų išsaugojimo veiksmai e, bus sudėtingi. Reikia toliau aiškaus veiklos planavimo. Taip pat reikia tolesnės aiškios strategijos, kurioje būtų numatyti tolesni misijos veiksmai ir jos laipsniškas užbaigimas. Iš tikrųjų, Labai džiaugtumėmės, jeigu mūsų rekomendacijos padėtų padidinti ne vien šios Polo misijos veiksmingumą, ši misija jau baigėsi, bet padėtų ir kitoms BSGP um, misijoms ateityje. Ačiū, ponas Vesberg. Na, ataskaita iš tikrųjų pakankamai niuri, sakykime taip, dabar išklausysime mūsų komiteto ekspertą. Ponas Geir. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad ataskaita niuri. Norėčiau padėkoti ponui Vesberg ir jo komandai. Ir turiu porą pastabų apie auditorumų parengtą ataskaitą. Auditorumo atstovas kalbėjo apie sudėtingas aplinkybės ir sudėtingą kontekstą, kuriame veikia EUPOL misija. Ataskaitoje yra kalbama apie misijos tikslus ir akcentuoja politinė, politiniais aspektus susijusius su misija. Ir taip pat turiu pasakyti, kad ataskaitoje yra akcentuoti ir teigiami aspektai, kas ne visada pasakytina apie ataskaitas. Taip pat Džiaugiuosi, kad ponas Vesberg ir jo komanda parengė tikrai objektyvų dokumentą. Eupolo misija e, yra surinkta VSGP kontekste ir buvo siekiama konkrečių tikslų. Pirmiausia, instituciniai pokyčiai Afganistano policijos institucijose ir vidaus reikalų ministerijoje nacionalinių policijos pajėgų profesionalumo kėlimas ir panašiai. Ir galime konstatuoti, kad ši misija buvo iš dalies sėkminga. Eupolo misija kainavo 400 milijonų eurų. Taigi tai yra pakankamai brangi operacija. Tačiau turi būti įvertinti ir politinės sėkmės aspektai susijęs su šia operacija. Na ir ataskaitoje yra nurodyti keli elementai, kurie galėtų būti tol, tobulinami tolesnėse BSGP misijose. Deja, Eupol nukentėjo nuo to, kad valstybės narės negebėjo laiku mobilizuoti ir pateikti reikiamų išteklių, reikiamos paramos. Taigi, ko gero, reikėtų akcentuoti paramos priemonių svarbą ir tos priemonės turėtų būti sutelktos misijos pradžioje, vykdant koordinavimą tarp ES institucijų ir valstybių narių. Svarbu suvokti, kad ES įvairių institucijų ir struktūrų bendradarbiavimas e, vykdant misiją Afganistane nebuvo pakankamas. Bendradarbiavimas turėtų būti įrašytas į misijos tikslus prieš pradedant misiją. BSGP tikrai turi apimti bendradarbiavimą ir koordinavimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Tai turi būti iš tikrųjų misijos tikslų dalis. Na ir dabar ir ES, ir JAF turi prisidėti uh, prie paramos teikimo Afganistano policijos pajėgoms. Mes turime būti pasirengę pateikti visus reikiamus paaiškinimus mokesčių mokėtojams, jeigu po EUPOL misijos paaiškėtų, kad Afganistano mm, nacionalinė policija negali sėkmingai veikti, nes tai reikštų, kad 400 milijonų eurų nebuvo mm, veiksmingai investuoti. Mes turime toliau stebėti situaciją Afganistane, žiūrėti, kaip e, toliau vystosi nacionalinės policijos pajėgos ir kaip keičiasi saugumo situacija. Ir ateitie mes turime būti pasirengę teikti ir taikyti papildomas paramos priemonės, jeigu jų reikėtų. Aš rengiau pranešimą savo iniciatyvą apie tai, kaip Afganistane uh, yra mm, išleidžiamos paramos lėšos iš fondo pagal jungtinių tautų vystimosi programą. Aš manau, kad mm, reikėtų didinti atskaitomybę, kalbant apie skirtų lėšų panaudojimą. Ir turime vykdyti įvairių fondų, iš kurių finansuojamas tokios misijos stebėsena. Patikos fondai naudojami turi būti tinkamai valdomi. Taip pat e, turime galvoti apie tai, kaip e, pasiekti politinių tikslų. Eupolo misija, svarbi jos dalis buvo mokymai, bet iš tikrųjų reikėtų daugiau dėmesio skirti ir kitiems e, elementams, kitoms veiklos kryptims Dar viena svarbi sritis paminėta auditorumo ataskaitoje yra mm, viešieji pirkimai. Iš tikrųjų, Polui buvo taikomos labai sudėtingos viešųjų pirkimo procedūros. kurios ilgainiui buvo supaprastintos, kas, man atrodo, labai svarbu. Mūsų komitetas, biudžeto kontrolės komitetas turėtų skirti daugiau dėmesio šiam aspektui, nes jis taip pat svarbus siekiant politinių tikslų. Manau, kad um, audito rūmų ataskaitoje yra tikrai nemažai pozityvių elementų. Ir minima tai, kad kai kurios procedūros buvo supaprastintos. Tai yra tikrai labai svarbu. Aš noriu padėkoti už tai, kad įtraukėte šį punktą į mūsų darbo tvarkę, pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad 400 um, milijonų skirta Eupolui ir tik trečdalis šių lėšų turi būti skirta saugumui užtikrinti. Na ir galime konstatuoti, kad ne visi misijos tikslai yra pasiekti, bet klausimas, ar įmanoma užtikrinti visokiojopą misijos sėkmę tokioje na, sudėtingame kontekste su tokiu nedideliu finansavimu. Iš tikrųjų, viešųjų pirkimų klausimas yra aktualus mūsų komitetui ir per paskutinį finansinių reglamentų pakeitimą buvo padaryta tam tikrų teigiamų pakeitimų. Na ir svarbu tęsti vykdomas reformas. Dabar išorės veiksmų tarnybos atstovų norėčiau paprašyti pasisakyti, nežinau, kas norėtų pristatyti tarnybos poziciją. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes E, susidomėję perskaitėme audito rūmų ataskaitą ir mm, jinai analizuoja, e, kas pavyko, kas nepavyko ir mm, tai reiškia, kad tiek EUPOL misija, tiek Europos išorės veiksmų tarnyba mm, dar turėtų pagerinti savo darbą. Aišku, kad EUPOL misija uh, vyko labai sunkiomis sąlygomis tiek saugumo, tiek turint galvoje Afgano valdžios pajėgumus. Kaip paminėjo auditorumai, e, į kai kurias rekomendacijas tiek jau POL, tiek komisija, tiek Europos išorės veiksmų tarnyba jau atsižvelgia. E, ir taip pat e, Bruselėje esantis e, padalinys, kuris atsakingas už misijas, irgi sureagavo į tas rekomendacijas, o kai kurios kitos audito rūmų rekomendacijos yra pasenę. nes jos susiję su misijos e, pradžia, pradėjimo e, veikla. Mm, dabar misijos pradedamos jau kitaip, taigi tos rekomendacijos jau neturi prasmės. O komisija e, taip pat sakė, kad E, netaip kai kuriais atvejais mato situaciją kaip auditorumai, pavyzdžiui, kalbant apie koordinavimą. Aišku, kad e, EUPOL misija turi koordinuoti savo veiklą su e, kitomis Europos veikiančiomis įvairiomis misijomis ar tarnybomis, bet apskritai EUPOL neturėjo tokių uh, tokio mandato viską koordinuoti, mm, koordinuoti savo veiklą su kita mm, valstybių narių ar, ar, ar kitų organų veikla, nes tie dalykai yra valstybių narių kompetencija. Dėkoju. E, ponas Brokas, mūsų kolega, e, dabar prašo žodžio, prašom. džiaugiuosi galėdamas būti jūsų komiteto posėdėje. Norėčiau padėkoti auditorumų, išorės veiksmų tarnybai, kolegai Gajek, kolegai Gajer Taip mes e, turime ko pasimokyti. Auditorumo ataskaitoje pažymėta ir e, pozityvių dalykų. Situacija gerinama, tą daro, e, prie to prisideda ir išorės veiksmų tarnyba, taigi einame gerų kelių. Bet labai svarbu išlaikyti uh, E, tokios veiklos tvarumą. Kai vyksta misijos tokios kaip EUPOL, tai yra individualios misijos, atskiros misijos ir jų ilgalaikiai rezultatai nėra aiškus. Neaišku, ar bus pasiekti tie politiniai tikslai, kurių siekiama kaip galėtume pagerinti situaciją. Tai čia turime e, suprasti, kad viskas yra susiję su politika, su Afganistane vykdoma politika. nes kartais viskas priklauso ir nuo tų politinių klaidų, kurios padaromos. Svarbu taip pat pabandyti pagalvoti, kaip galėtume pagerinti pastangų koordinavimą. ar ES tinkamai koordinuojama išorės veiksmų tarnybos, pavyzdžiui, ir komisijos veikla. Komisija, mano nuomonė, mm, tai matosi iš audito rūmo ataskaitos, nepakankamai glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir tai liestų ne tik misiją Afganistane, bet, pavyzdžiui, misiją Malyje ir uh, kitas uh, karinės misijas reikia dažnai ilgai laukti, mm, kol gaunamos lėšos ir e, darbuotojai misijos dažnai prasideda neturėdamos viso to, ko jom reikia. Taigi, <clears throat> čia klausimas, kaip labiau įtraukti valstybės narės ir čia dramatiškų e, pasakojimų turint galvoje dabartinę migrantų krizę, tikrai būtų daug, nes valstybės narės nesugeba efektyviai veikti. O šalise, tokiuose kaip Afganistanas, reikia, kad būtų pakankamai žmonių ir pakankamai pinigų, jei mes norime, kad misijos būtų efektyvios. jei mm, komisija, išorės veiksmų tarnyba, parlamentas nepažvelgs teisybėje akis, ir jei nesuprasime, kad už rezultatus atsako valstybės narės, tai tikrai bus nemažai problemų. Noriu padėkoti už šią ataskaitą paminėjau šios dalykus, nes juos reikia spręsti iš Afganistano. EUPOL misijos galime iš tiesų daug ko pasimokyti ir čia skatinčiau kolegą Gair, kad jis savo pranešime dar aiškiau pateiktų e, visus šios svarbius dalykus. Tiek, manau, kad klausimų yra daug, turime tokią misiją vietoje, tačiau egzistuoja specialusis atstovas E, dirbantis ten, jodomis personalas irgi vaidina tam tikrą vaidmenį, neaišku kokį, tiesą sakant. E, yra specialus atstovas, ES atstovybė. Manau, kad taryba dabar turėtų iškelti klausimą ir sužinoti, kiek šioje istorijoje bus dar išvaistyta mokesčių mokėtojų pinigų. Nesvarbu, ar pinigai yra nacionaliniai, tai yra kokios nors valstybės skirti, ar ES pinigai. Klausimų kyla daug, būtina, kad reaguotų valstybės ir visų tų misijų organizatoriai yra atsakingi asmenys. Mes žinome, kad užsienio politika visada yra delikati tema. E, pirmiausia, žodžiu, prašau, ponė Šmit. Prašau. Ponė Šmit, ačiū. Mano klausimas turbūt nebus labai diplomatiškas, tačiau manau, kad skubu yra jį pateikti. 400 milijonų, kuriuos minėjome, Ar jie buvo išleisti prasmingai ar ne? Iš pranešimo nematyt šito. Lengva pasakyti, na taip, tai yra misija, nuolatos e, viskas vyko būtent taip, visą laiką tai buvo, netgi truputėlį gal mažiau išleidome, tai turiu ir panašiai, patikima keletas pozityvių elementų. Ir tie negatyvūs elementai yra šiek tiek paprastai maskuojami. O aš norėčiau, kad būtų labai konkrečiai pasakyta, ar tie pinigai pasitarnavo kaip reikia ar ne, ar jie buvo tinkamai investuoti ar ne. Štai va toks būtų klausimas. Antras klausimas. E, auditorumų rekomendacijos. E, auditorumai teikia rekomendacijas ir tikisi, kad kitą kartą bus atsižvelgta į tos rekomendacijas kitos galbūt misijos metu ir panašiai. Auditorumai teikia rekomendacijas ir turi pareigą diskutuoti apie jas su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis. Tačiau visa tai turi prasme tik tada, jeigu tų rekomendacijų laikomasi, jeigu jas atsižvelgiama. Nežinau, kaip e, šiaip visada būna, tačiau manau, kad dabar jau yra atėjęs laikas iš tikrųjų pasitikrinti, ar pinigai buvo tinkamai panaudoti, ar į rekomendacijas, kurias pateikė auditorumai, buvo atsižvelgta. Aš manau, kad tai yra visiškai normalus dalykas. Mes turime pateikti atsakymus mokesčių mokėtams. Pirmininkė, ta, laukiame aiškių atsakymų. Taip, mokesčių mokėtai turi teisę žinoti. Atsakymas. Dėkuoju. Manau, kad auditorumams labiau buvo skirtas klausimas, tačiau galiu atsakyti ir aš. Tai yra iš tikrųjų teisingas klausimas. Ir gerai, kad ją užduodate, 400 milijonų eurų yra daug pinigų. Pritariu Jums. Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės suvokia, e, kiek tai kainuoja, ypač kai tenka siūsti žmonės, kaip žinote, toje misijoje žuvo nemažai žmonių. 2014 sausį, pavyzdžiui, e, žuvo danų pareigūnas, jo apsaugos darbuotojas, šie, dabar pasaulio irgi žuvo žmonių. Apskritai, kalbant, aš jau sakiau, valstybės narės pačios turi spręsti, kokią politiką nori įgyvendinti ir kiek finansiškai e, yra įsipareigojusios veikti toje šalyje. Tai pirmiausia yra politinis sprendimas. Ir tik paskui galima kalbėti apie misijos įgaliojimus, apie jos pasiektus rezultatus ir panašiai. Aš manau, kad pinigai buvo panaudoti teisingai, taip gerai, kaip tik buvo įmanoma. Šiek tiek anksčiau buvo kalbama apie misijos tvarumą. Nuo tada, kai buvo įkurta, ji įrodė savo reikalingumą. Misija dirbo tokiuose srityse, kur tvarumas buvo svarbiausias dalykas. Pavyzdžiui, buvo e, rengiami mokymai formuojant administracinius afganų gebėjimus, nes tam reikia pasirenkti, reikia turėti galimybės mokyti Afganistano atstovus tam, kad jie galėtų perimti savo šalies valdymo funkcijas. Mokymo centrai buvo įdėkti, pavyzdžiui, policijos mokymo centras ir panašiai. Iš tikrųjų, pažangos buvo pasiekta daug, e, reformuojant, pavyzdžiui, policijos pajėgas, stiprinant ją. Teisingumo srity taip pat. Iš tikrųjų pažangos yra, ta pažanga gal ne iš karto pasimato, tačiau, kaip žinote, dalykai, kurie gyvendinami štai tokiuose srityse, paprastai, kol pasimato, praeina laiko. Manau, kad būtina bendradarbiauti ir toliau su delegacijomis, atitinkamomis ir kitomis ES institucijomis, kurios irgi dirba teisinės valstybės stiprinimo srityje Afganistane. Ir Tiek Junktinė karalystė, tiek Vokietija, tiek Italija yra įsitraukusios į teisinės valstybės kūrimą Afganistane nuo pat proceso pradžios. Dėkui. Dėkoju, sako pirmininkė. Kolegė Peter. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad ataskaita tikrai nėra optimistiška. Nurodynos problemos susijusios su darbuotojais Mm, iš tikrųjų, mm, problemų su savanoriais e, Afganistane, su ekspertais, e, su mm, biurais, e, su pasiektų rezultatų tvarumu. Man taip pat kyla abejonių ir dėl viešųjų išlaidų panaudojimų. 74 punkte sakoma, kad 146 šarvuočiai yra Afganistane, iš jų tik keletas yra e, panaudoti realiai. Tokie duomenys yra pateikiami ataskaitoje. Eupolas e, tik septynis automobilius panau... nurašė kaip nenaudotinus, kiti visi yra naudotini, bet nenaudojami. 15 metais pasikeitė Eupolo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Tai mano klausimai būtų štai kokie, ar keisis misijos valdymas, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai ir kad būtų išspręstos organizacinės problemos ir didelių sąnaudų problemos. Man nepavyko rasti informacijos apie konkrečių valstybių narių įnašus. Iš Lenkijos yra nusiusti trys policijos ekspertai, o koks yra kitų valstybių narių indėlis, e, neaišku. Taigi, mano du pagrindiniai klausimai ir būtų tokie, kaip keisis misijos valdymas atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė misijos vadovai. Ir antras klausimas, kaip dalyvauja valstybės narės misijoje. Ačiū. Darf ich den Vertreter des EAD nochmal bitten? Ar galėčiau suteikti žodį išorės veiksmų tarnybos atstovams? Na, nenorėčiau kalbėti valstybių narių vardu, nes kalbame apie valstybių narių įsipareigojimus. Aš galiu kalbėti tik apie mūsų institucijos požiūrį, nes negaliu dabar e, pateikti informacijos apie valstybių narių dalyvavimą. Galėčiau pateikti informaciją vėliau, jeigu manysite, kad tai yra būtina. Valstybės narės sprendžia, kokio dydžio bus misija, kokia bus misijos struktūra ir paskui valstybės narės teikia personalą. Žinoma, kad išorės veiksmų tarnyboje darome viską, kad kuo geriau orientuotume valstybės narės, kad jau žinotų, kiek personalo gali reikti, tačiau negalime priversti valstybių narių personalą teikti. Nes valstybės narės irgi gali nuspręsti balsuoti kojomis, kaip yra sakoma. E, kitaip tariant, valstybės narės yra prisėmusios politinį įsipareigojimą, kuris stengiasi vykdyti taip gerai, kaip gali. Todėl e, išorės veiksmų tarnyboje mes stengiamės irgi e, daryti viską, kas įmanoma mūsų lygmenių, kad būtų pagerintas personalo paskirstimas misijose. Stengiamės bendradarbiauti su visomis tarnybomis, konkrečiai operatyvinėmis tarnybomis, kad būtų galima suteikti mokymus, kurie yra būtiniausi ir apie kuriuos mums pasako vietose dirbantis žmonės. Kad dėl misijos ateities valstybės narė savo sprendimu pratesdavo vis tą misiją, taryba priėmė sprendimą misiją užbaigti 2016 gruodžio 31 ir iki šiol valstybių narių sprendimas yra toks. 16 metų gruodžio 31 misija baigsis. Na, ne visai suprantu, su kuo yra susijęs jūsų klausimas, tačiau pažymėti reikia štai ką. Per pastaruosius metus buvo padėtos didžiulės pastangos vidaus e, vidaus veiksmams tikrinti. Taip pat buvo sustiprintas kontrolės mechanizmas. Ir užbaigdamas pasisakymą galiu pasakyti, kad koordinavimo darbas ir išorės tarybos vaidmuo buvo labai svarbus. Mes be abejo turime koordinuoti savo veiksmus su E, tarp įvairių struktūrų esančių Briuselyje ir Afganistane vietoje. Ši misija atitinka ES bendrą strategiją, tai atitinka taip pat Europos komisijos parengtą uh, programinį planą. Ačiū. Ponui Gajer, pranešėjų žodis, prašau. Dėkoju. Kaip pranešėjas norėčiau atsakyti poniai Šmit. Aš manau, kad tie 400 milijonų buvo išleisti teisingai ir gerai. 43 ir 344 e, nuostata, kurią išdėstė auditorumai, nurodo, kokia buvo pasiekta pažanga. E, du iš trijų pasiektų tikslų, galima sakyti, gal ir nėra visai pakankama. Tačiau būtent mes turime pateikti bendrą politinį vertinimą. Audito rūmai mums pateikia informaciją, atskirius elementus, o bendrą vertinimą turime atlikti mes, išvadas turime pateikti mes. 400 milijonų buvo naudingas indėlis saugumo gerinimui Afganistane. Ir mano supratimu, pabrėžiu mano supratimu, dabar reikia kelti klausimą dėl didesnio efektyvumo. Na žinia, jeigu padarytume išvadą, kad tie pinigai nebuvo tinkamai panaudoti, tai tektų pripažinti, kad buvo išvaistyta daug mokesčių mokėtojų pinigų ir tai reikštų tuo pat metu, kad ES tarptautinėje arenoje čia nebevaidina jokio vaidmens. Kolega Brokas yra teisus sakydamas, kad misija, kuri nepradedama gerų pagrindų, kadangi valstybės narės nesuteikia reikiamų išteklių laiku, tai tokia misija yra pasmerkta nesėkmiai. Re, sakyčiau, kad Afganistanas tai ne e, Vestfalijos žemė, Renanijos Vestfalijos žemė. Ten viskas daug sudėtingiau. Būtent dėl to vykstantys žmonės atiduoda viską, ką gali, kartais rizikuoja savo gyvybę. Būtina pagerinti saugumą Afganistane, būtina pagerinti afganų e, gyvenimo sąlygas. Ir užtikrinti saugumą visiems. Suprantu policijos pareigūnus, E, Olandijos pareigūnai, na, sviruoja šiek tiek imtis tos misijos ar ne, tačiau kad valstybės narės net lieka joms tenkančio darbo. E, tai yra neprimtina. Pone pirmininkė klausė, ar verta trečdalį e, visų išlaidų skirti saugumo tarnyboms išlaikyti? Aš sakyčiau, kad taip, nes e, kaip, jeigu esu Vokietijos policijos pareigūnas, nevykčiau į misiją ten, jei nebūčiau įsitikinęs, kad mano saugumu mano darbdavys nesirūpina. E, tuo saugumu privalu rūpintis. Misijos saugumas taip pat yra labai svarbus dalykas. E, netiesiogiai besirūpinantieji tuo saugumu mini, jog saugumo operacijos tokiuose sudėtingose šalyse kaip Afganistanas e, vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai yra tiesiog politinis sprendimas. E, tiesiog gali nutikti taip, jeigu nesimsime reikimų žingsnių, kad ES nebus veikėja tarptautinėje arenoje vienu ar kitu klausimu. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, tikiuosi, tars savo žodį pasakys, ar pritarė tokia išvada, tačiau tai yra politinis sprendimas, tai yra politinis vertinimas. Jeigu manome, kad saugumas kainuoja per nelik brangiai, iš, reikia iš to padaryti tam tikras išvadas. Mano išvada nėra tokia, aš nesutinku su tuo. Tačiau žinokite, kad politinės pasiekmes to vertinimo bus tokios, kad tiesiog nieko nebeveiksim, nieko ne, nebedarysim. Pirmininkė, E, dėkoju, norėčiau, kad išvengtume nesusipratimų. Mes nepadarysim tokios išvados, kad nieko nereikia veikti. Tiesiog išvada gali būti tokia, kad reiks daugiau pinigų. Nes jeigu saugumo užtikrinimui skiriama trečdalis lėšų, tai nedaug kas belieka policijos pajėgoms įsteigti ir išlaikyti šalyje. Pone Gai, ir bandykime žvelgti ir į kitą reikalo pusę. Ne, nebūkim tokie dirglus, kai klausame apie tvarumą, apie pasiektus rezultatus E, tie klausimai yra visiškai logiški, nes galima tokius klausimus kelti ir sulaukti atsakymus. Pane Ajala Center, ačiū ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėją, poną Gajer, už atliktą darbą. Na, iš tikrųjų, jis paraidžiui interpretuoja audito rūmų išvadas Suprantama, kalbam apie labai sudėtingą misiją, kuri dabar vykdoma Afganistane. Kalbėjom apie biudžeto reikalus. Auditorumai sakė, kad biudžetas yra nepakankamas. Na ir gerai, gerai, tikiuosi, kad auditorumai ir toliau šią žinę skelbs. Juolab, kaip turime omenyje tokius ambicingus ES politikos tikslus. Tų tikslų vis daugiau, jie vis didesni, o biudžetas vis mažesnis. Na, kaip ten bebūtų, 400 milijonų, pritariu pranešėjui, buvo panaudoti tikrai gerai, taip gerai, kaip buvo galima atsižvelginti aplinkybės. Reikėtų atlikti auditą. Dėl to, pavyzdžiui, kaip buvo panaudoti pinigai skirti Ukrainai pagal kaiminystės politiką. Lygiai taip pat reikėtų pasielgti su lėšomis skirtomis pabėgėliams. Kai kalbam apie skubos atvejus, dažnai yra sunku viską numatyti labai tiksliai ir iš karto. Žvelgdama į auditorumų rekomendacijas, manau, kad mes turime turėti galimybę pažvelgti į tai, kas vyksta tiksliai vietose, kaip sakė pranešėjas. Šimtas ispanų policininkų išvyko į tą misiją ir jie nebegrįžo, jie ten žuvo. Tie žmonės galėjo naudotis visomis saugumo priemonėmis, tačiau reikia suprasti, kad dabar mes turime tokį biudžetą, kuris yra labai ribotas, atsižvelgiant į misijos pobūdį. Jeigu taip yra, reikia padaryti reikiamas išvadas, kaip tą padarė auditorumai ir kaip tą padarė mūsų pranešėjas. Vadovaujant ponui Brokui, aš manau, užsienio reikalų komitetas padarys lygiai tokią pačią išvadą. Mm, taigi, galime sakyti, kad viskas buvo atlikta uh, taip gerai, kaip įmanomas, išvelgiant į susiklošiusią padėtį. Ačiū. Kolega Toiler, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad vyksta tas bendras posėdis su užsienio reikalų komitetu. Ateityje tokio pobūdžio diskusijų turėtų būti daugiau. Tai leidžia mums praplėsti mūsų veiksmų ribas, kurios taip ir liktų tik biudžeto kontrolės klausimai. Kaip sakė ponas Brokas, skaitant pranešimą, e, tą ataskaitą auditorumų, susidaro toks vaizdas, kad nelengva buvo įtikinti policijos pareigūnus dalyvauti tuose operacijose. Tie, kam teko progą pasikalbėti su kariškiais, dalyvavusiems NATO misijose. Esu, pavyzdžiui, diskutavęs su vienu rumunu e, karininku, kuris Kaformos misijoje dirbo, skalbėjau su vokiečių kariškiais. Ir galiu pasakyti, kad turime būti labai dėkingi tiems policininkams, kurie dalyvavo operacijose Afganistane. Galvoju, kad ši misija yra labai svarbi ir to, tą svarbą reikia nuolatos pabrėžti, jei norime, kad vieną gražią dieną e, ginkluotusios pajėgos išėtų iš Afganistano, reikėtų palikti jau funkcionuojančią Afganistano valstybę, kad Afganistano atstovai patys prisimtų jiems tenkančią atsakomybę. Priešingų atveju tos e, prarastos gyvybės bus prarastos veltui. Ir manau, kad šios misijos svarba reikia nuolatos pabrėžti. Būtent dėl to e, aš net nemanau, kad reikia klausti, ar gerai buvo išleisti pinigai, ar jie nebuvo išlaikyti ir panašiai, tiesiog reikia klausti, ar misija pasiekė tikslus. International Police Coordination Board yra ta struktūra, kuriai reikėtų užduoti e, rūpimus klausimus. Ir ši struktūra dėja neveikia taip, kaip turėjo. Čia kalbame apie valdyseną. Pernelyg daug buvo užsimta pačiai savimi ir pernelyg mažai pačia misija. Be abejo, buvo problemų dėl sinergijos, dėl bendrų veiksmų su NATO. Daugelis valstybių narių yra ir NATO narės. Tad problemos, galime sakyti, iškilo tarp draugų, tarp bičiulių, tai kodėl tų problemų neišsprendus. Komisijai turiu štai kokį klausimą. Ar Europos komisija jau turi kažkokių siūlymų dėl to, kokias išvadas reikėtų padaryti, nes ši policijos misija, manau, nebus paskutinė. Ar ketinama plėtoti pajėgumus, kad ateityje viskas veiktų sklandžiau? Nes manau, kad tai nėra geras modelis kiekvieną kartą bandyti įtikinti naujus žmonės vykti tokias operacijas. Kitaip tariant, jeigu norime didesnio stabilumo pasaulyje ir kai matome pabėgėlių srautą, reikės vis labiau tuo pasirūpinti. Ar nereikėtų pasirūpinti e, suteikti didesnių kompetencijų tai misijai? Na, žinau, kad tai nėra visiškai mūsų komiteto, tai yra biudžeto kontrolės komiteto kompetencijos klausimas. Kai kalbam apie biudžetą, kuris būtų paremtas pasiekimais, juk atliktų darbų yra. Tad pirmas klausimas, kurį keltume, turėtų būti toks, kokius tikslus keliame ir kokias priemonės turime tiems tikslams pasiekti. Būtent štai tokiam kontekstui esant ir kelių šios visus klausimus. Ir paskutinis klausimas, į kurį neradau atsakymo pranešime. Kas tai yra, e, kas yra tos misijų e, grupės, mis, mission self, taip vadinamosios? Ir paskutinis klausimas dėl tikslų. Ar rekomenduotumėte tęsti šią misiją Afganistane mūsų institucijai, ar manote, kad galima čia ir sustoti, kadangi tikslai buvo pasiekti, ar jie buvo pasiekti. Ir be mūsų pagalbos, ar viskas ten klausėsi sklandžiai. O galbūt jūs manote, kad tikslai, kurių reikia pasiekti, dar nėra visiškai pasiekti ir jiems gali iškilti pavojus. Jeigu taip, tai tuomet galbūt mūsų investicijos buvo bergžios. Pirmininkė, ačiū. Na taip. Kontrolė, kurią perimtų Afganistano struktūros, tas klausimas yra labai svarbus kokias užduotis būtų galima pas, patikėti Afganistano struktūroms. Jūs sakėte, kad 2016 metais tai turės įvykti. Ar tam ruošiasi Afganistano nacionalinės struktūros? Žodis jums. Dėkoju. Iš tikrųjų, klausimų labai daug. Iš pradžių trumpai norėčiau pakomentuoti šį beitą dėl e, tos struktūros, kuri vadinama yra tarptautinės policijos koordinavimo valdyba. Ir Norėčiau pasakyti, kad ilgus metus misija tiek finansiškai, tiek konsultacijų pagrindų rėmė savo e, personalą. Tačiau, kaip sakoma, norint šokti tango, reikia poros, reikia, kad veiktų, kad veiktų du asmenys. Čia irgi mums reikia antro asmens. Kai dėl vadyseno, valdysenos pačios norėčiau tarti porą žodžių misija veikia Afganistane, tačiau yra misijų ir kitur. Buvo padėtos čia nemenkos pastangos pačioje išorės reikalų tarnyboje ir vietoje profesionaliau apibriežti tikslus, išteiškinti, kokios veiklos yra planuojamos, kokie buvo dedamos pastangos vykdyti stebėseną, buvo stengiamasi numatyti e, labai aiškius kriterijus, E, tikslus, e, kuriuos būtų galima patikrinti labai tiksliai. Visą tai buvo daroma glaudžiai bendratarbiaujant su vietos, su Afganistano kompetentingomis struktūromis, kad dėl mission cells arba project cells, misijų grupių ar projektų grupių. Tai buvo, tai buvo įkurta įgyventinant tam tikras misijas Nes matėme, kad dažnai šalyse naudojama, naudojama įranga, kurią pateikia mūsų misijos, mūsų misijų naudojama, bet pateikta šalių, kuriuose įsikūrėme įrangą. Mums reikėjo pasirūpinti strateginėmis konsultacijomis ir dažnai e, tos konsultacijos teigiamos šalyse vietoje ir buvo pastebėta, kad mūsų pastangos turi būti paremtos tomis strateginėmis konsultacijomis ir įrangos teikimu. Dažnai tai tos įrangos yra pateikiama nedaug, nes tai nėra e, tos misijos e, pirminė pareiga teikti įrangą. Mes dirbame remdamiesi bendratarbiams vietos struktūromis, jeigu rengiame, pavyzdžiui, mokymus, tai vietos struktūroms pateikiame priemonės, kad galėtų vykti tie mokymai, tas priemonės naudojant. Tai neturi nieko bendro su didžiuliu pastatų statyba, tai yra labiau tradiciniai projektai, kurie remiasi E, numatytomis vystimosi priemonėmis. Kai keletą klausimą, ar buvo pasiekti tie tikslai, tai galėtume pasakyti štai ką. Čia galėtume kalbėti apie operatyvinį atliktą darbą ir politinį aspektą. E, tenka priimant sprendimus, e, aišku, įvertinti ir vieną ir kitą, kai nusprendžiama misiją užbaigti buvo priimtas sprendimas tą misiją užbaigti, kadangi buvo pastebėta, kad tai, kaip veikia Afganistano struktūros, atžvelgiant tai, kas jau buvo nuveikta, galima būtų tuos veiksmus perduoti Afganistano kompetentingoms struktūroms, nes šios yra pakankamai pažengusios į priekį, kad galėtų tvariai tvarkyti savo valstybėje. Šis vertinimas buvo patvirtintas prieš keletą mėnesių valstybių narių. Svarbiausi elementai buvo Tai įgyvendinti ir dabar prie jų nebegrįšiu, nes jie jau buvo šiek tiek paminėti, dabar dėl perėjimų paties. Jeigu yra rengiama misija ir kai jau pradedama mąstyti apie tos misijos užbaigimą, be abejo, būtina parengti pereinamo laikotarpio strategiją. Ir pirmiausia, būtina užtikrinti, kad vietos struktūros yra pakankamai stiprios, kad jos galėtų, taip sakant, E, imtis veiksmų savarankiškai. Tačiau taip pat, jeigu yra tokių sričių, kur valstybės narės mano, jog vietos struktūros dar nėra pakankamai stiprios, tenka numatyti kitus partnerius, kurie galės tęsti misijos pradėtą darbą, pavyzdžiui, misiją Afganistane. E, teisingumo srity mes matėme, kad kad baigėsi mūsų darbas ir turime užtikrinti paramą labiau politinę strateginę šioje srityje, nes yra tokių aspektų, kuriuos, kuriems dar reikės skirti dėmesį. Ir taip pat čia reikia tą patį pasakyti apie valstybių narių dalyvavimą, kai kurios turi dvi šalius projektus bet e, vietoj esančios nevyriausybinės organizacijos irgi veikia, taigi reikia irgi stebėti, kas vyksta ir tokiu lygmeniu. Čia jūs sakėte, kad kaip mes turime vertinti tą misiją, žiūrėti kaip tame garsiame anegdote ar stiklinė uh, vandens yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. E, turime žiūrėti situaciją Afganistane. E, ten prioritetai yra ir kova su terorizmu, ir e, turint galvoje karinį Afganistano kontekstą, pilietinė ta civilinė policija, jei jie nepasitikė e, piliečiai, tai, tai tada negalima tinkamai kovoti ir su Talibano grėsme. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį auditorumų atstovui ir norėčiau paklausti, kiek e, iš tų 400 milijonų eurų tiesiai e, gavo Afganistano policija. Aš dabar negaliu to skaičiaus pasakyti, nes neturiu duomenų, bet kadangi jau suteikėt man žodį, tai vieną dalyką dar pasakysiu, turėdamas galvoje E, tam pateiktą klausimą, ar verta buvo tokią misiją siūsti ar ne. Turime neužmiršti, kad kai buvo nuverstas talibanas, Afganistane iš vis nebuvo policijos. Ir praėjusiais metais Afganistanui pavyko sėkmingai suorganizuoti E, visuotinius rinkimus. Tai buvo saugiausi ir objektyviausi rinkimai Afganistane per visą šalies laiką ir be civilinės policijos, e, kuri buvo atsakinga už apsaugos užtikrinimą ir mm, sąlygų rinkimams sudarimą, to nebūtų buvę įmanoma. Vielen Dank. Dėkoju. Ir dar žodis pranešėjui, pabaigai. Ne, tai ponas Brokas. Dėkoju. Keletą komentarų norėčiau pateikti. Kas buvo pasiekta? Manau, kad misija buvo reikalinga, turint galvoje, kad to reikėjo, šalyje neužtikrinsime stabilumo tik karinėmis priemonėmis. Šalis turi turėti ir kitų priemonių, mm, kad pati galėtų atkurti saug, saug, saugumą, saugę aplinką. Jei jau nusprendžiame tokią misiją vykdyti, tai aišku turime siekti, kad jinai būtų sėkminga. Turime padaryti viską, ko reikia, kad tokia misija pasisektų priešingų atveju. Netliksime darbo iki galo. Ir iš Afganistano situacijos reikiam pasimokyti. aš nesu labai pozityvus, nesu pozityviai nusiteikęs šios misijos atžvilgių. Dėkui. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjui užbaigti. Tikiuosi, kad uh, diskusija parodė, kokia yra situacija, išsiskiria nuomonės dėl politinio misijos vertinimo. Pritarčiau ponui Brokui. Dėl to, kad reikia. Dėl to, kaip įsivertino tokios misijos būtinumą. Ir mes, manau, kaip ES galime didžiuotis, kad tokia misija buvo. Aišku, gal kai kas galėjo vykti geriau, visuomet yra ką gerinti, bet negalime tiesiog užmiršti tos misijos. kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Turime mm, pakeitimuose dar pasižiūrėti į išlaidą saugumų ištikrinti ir aš parengsiu atitinkamus pakeitimus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kad tie svarbiausi dalykai išriškėtų. Dėkoju aišku, kad jeigu finansuojame kažką iš Europos lėšų, tai turime turėti galimybę ir mm, įtakoti tai, kas daroma. Baigėsi mūsų bendras posėdis su AFET komitetu. Dėkoju AFET kolegoms, pirmininkui Brokui. Žinau, kad greitai vėl susitiksime Strasbūrė per biuro posėdį. Dar nesame sutarę dėl to posėdžio datos, nes e, deramės ir su Europos išorės veiksmų tarnyba. Dėkoju, baigėsi mūsų atviroji posėdžio dalis, o dabar vyks uždaras posėdis, koordinatorių posėdis. Dėkui.